grįšime prie pradėtų darbų. Pirmiausia, sveikinu poną Igor Korman. Jis yra Moldovos Respublikos parlamento vadovas ir jo vadovauja, sveikinu taip pat ir jo vadovaujama delegacija. Delegacija yra e, čia, svečių tribūnoje, jis seks diskusiją dėl Moldovos. Nes diskutuosime dėl asociacijos sustarimo tarp ES ir Moldovos Respublikos. Šiandien delegacija dar dalyvaus e, ir kituose renginiuose, kurie vyks čia. Tai sveikinu, linkiu geros viešnagės Briuselėje. O dabar perėsime prie pirmo darbo tvarkės klausimų. Tai yra bendra diskusija.